Good afternoon to everybody. Sveiki visi brangus kolegos, ponios ir ponai. E, turite visi darbo tvarkę, kurią reikia patvirtinti. Aš tikiuosi, kad niekas jai neprieštarauja. Pirmininko pranešimų šiandieną nebus. E, trečias klausimas, reikia patvirtinti praeito posėdžio protokolą, ar kas nors turi pastabų. E, pradėti turėtume dabar klausimą, kalbėsime apie Afrikos didžiųjų žerų regioną. Kartu rengiamas šis klausimas su vystimosi komitetu. E, Linda Makaven, mano brangi kolegė, kartu su manim pirmininkaus šiai posėdžio daliai. Mes pakvietėme du kalbėtojus, e, dr. Gerard Prunie, kuris Atlanto tarybos Afrikos centre dirba, taip pat e, Centrinės Rytų Afrikos specialistas jis yra, taip pat Patrikas Prile pas mus atvyko, kuris vadovauja Europos išorės veiksmų tarnyboje esančiam e, Centrinės Afrikos skyriui ir buvo neseniai jisai Burundija mūsų ambasadorius. Kaip žinia, daug dėmesio skiriame šiam regionui, pirmiausia, Kongo Demokratinė Respublikai. E, prezidento Kabilos mandatas baigėsi po dviejų savaičių ir gruodžio mėnesį prasidės situacija, kurios nenumato nepibrėžia konstitucija. E, bandė prezidentas pakeisti konstituciją, kad galėtų trečią kartą kandidatuoti. Dabar e, dėl jo veiksmų e, kyla pavojus šaliai ir tas konstitucinis e, tam tikras perversmas nukėlė rinkimus į 18 metų balandį. Žinome, kad šalyje daug smurto, kad politiniai oponentai, žurnalistai yra persekiojami, kelia susirūpinimą parlamentui žmogus teisų padėtis toje šalyje srityje. Norėčiau pasakyti, kad praeitą savaitę keitėmės nuomenėmis su ponia Mogerini per plenarinį posėdį ir buvo patvirtinta rezoliucija. E, Kongo demokratinės respublikos dydis, ji yra, kaip žinia, E, centre Afrikos kontinento ir jeigu ten bus nestabilu, tai gali kilti daug e, pavojų aplinkiniams šalims dėl galimų konfliktų ir reikia veikti tarptautiniai bendruomeniai. E, Burundija, žinome, kad prezidentas 15 metais taip pat siekė būti išrinktas trečiam, trečiai kadencijai Bet e, buvo konstitucinio teismo tam tikros priemonės pritaikytos ir e, procesas stoja, tačiau procesas yra sudėtingas. Matome, kad yra e, politinė krizė gili ir taip pat toje šalyje yra apie 300 tūkstančių pabėgėlių ir kyla genocido pavojus. Visame regione panašu, panašus sudėtingas padėtis. Žinome, kad 17 metais bandys Ruandos prezidentas Kagane e, kandidatuoti trečiai kadencijai. E, e, rytuose Kongo Demokratinėje Respublikoje jau dvi, deš, du dešimtmečius padėtis yra sudėtinga ir šis konfliktas kelia pavojų kitoms šalims. Ir aš tikiuosi, kad svečiai savo pasisakymuose ar jūs diskusijose paminėsite tuos dalykus. Vėliau dar vienas dalykas - mineralai. Mineralų gavyba rytų Konge, tai yra susijęs su tam tikromis ginkluotomis grupuotėmis, kurios finansuoja konfliktą. Aš šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad prieš dvi savaitės ES institucijos galiausiai sutarė dėl konfliktų zonos išgaunamų mineralų, dėl reglamento atitinkamo ir e, siekėm užtikrinti, kad mineralai e, ir e, metalai įvežami Europos Sąjungą būtų kilę iš patikimų šaltinių, atsakingai, kad jie, būtų, e, kad jie atkeliautų iš, iš kontroliuojamų zonų. Dabar žodis Lindai Makaven. E, dėkoju labai abiems komitetams svarbus šis klausimas. Mes e, siekėm verėm demokratiją, stebėti rinkimus, nes didžiųjų Ežerų regionas Afrikoje vienas iš didžiausių, jeigu išplis nestabilumas iš šio regiono, tai gali kilti pavojus visai Afrikai. Gerimo pirmininkė, jūs minėjote, e, kokios yra, e, kokia yra padėtis dėl rinkimų. Prezidentai bando laikytis valdžios ir praeitą savaitę per plenarnę sesiją patvirtinome rezoliuciją dėl Kongo demokratinės respublikos. Mes paraginame, kad iškart būtų pradėta procedūra e, pagal 26 kotonų sustarimo straipsnį 96. Ir mes e, Burundžio vyriausybė sustabdėme tiesioginę teiktą pagalbą e, dėl padėties po rinkimų. Padėtis yra labai nestabili abiejose šiose šalyse. Aš pati buvau ten nuveikusi. Aš e, kviečiama Deniso Makvėvės, e, Sakarovo laureato. Kvietimu buvau nuvykusi Panci ligoninę. Tai yra ligoninė e, viename iš vargingiausių regionų Ir jisai, kaip žinia, dirba su moterimis, kurios nukentėjusios yra nuo e, lytinio smurto ir regionuose, kuriuose yra išgaunami mineralai. Tai yra konfliktų apimtose regionuose. Ir e, žinome, kad daug problemų persikėlė e, į kitas šalis į, e, iš Ruandos po genocido ir daktas Mukvegė e, toliau labai sunkiai dirba ir yra daromos pastangos, kad žmonės e, siektų susitaikymo ir būtų nutrauktas smurtas. Taip pat žinome, kad e, vyksta humanitarinė krizė. Kai kalbame apie pabėgėlius Europoje, turime suprasti, kad to šalis yra tarp vargingiausių pasaulyje ir šimtai tūkstančių pabėgėlių iš artimiausių šalių, iš, iš tų šalių bėga į artimiausias šalis, pavyzdžiui, iš Burundžio, keliasdešimt tūkstančių Ruanda į Tanzaniją žmonių judėjimas taip pat gali prisidėti prie nestabilumo didžiųjų ežerų regione. Tai susijęs su, pavyzdžiui, etinėmis grupėmis ir etiniais skirtumais. Ir norėčiau paprašyti, kad ekspertai pakalbėtų apie tai, kaip galima užkirsti kelią toms problemoms, kad jos nepersimestų į tokius, tokias situacijas, kurias matėme dešimtajame dešimtmetyje. Burundija um, po neramumo aš kalbėjausi žmonėmis, žmonės sakė, kad šalis buvo labai taiki anksčiau ir niekas neži, nežinojo, kas įvyks po kelių savaičių po rinkimų. Ir E, mes išklausime ekspertų, kad jie išsakytų savo nuomonę ir galbūt pasiūlytų ES veikimo būdą, kad mes galėtume prisidėti prie tuose regionuose gyvenančių e, žmonių e, geresnio gyvenimo. Dabar kviečiu Gerard Prunie, kurį jau pirmininkė pristatė. Yes, Trumpai išnekėsiu, nes manau, kad turėtume daugiausia laiko skirti klausimams. Neseniai parengiau atitinkamą ataskaitą klientui, kuriam dirbu apie kaimininių šalių požiūrį į tai, kad prezidentas Kabila nesilaiko šalies konstitucijoms. Ir šio tyrimo rezultatai iš tiesų nuvilintis, nes niekas nereikalauja laikytis konstituciją numatytų ribų. Vienintelė išimtis yra Centrinės Afrikos Respublikos prezidentas, kuris e, apskritai negali niekaip įtakoti šios problemos sprendimo. Taigi kitose kaiminėse šalise niekam neįdomu, ar yra laikomasi konstitucijoje nustatytų ribų. Tėl tai norėčiau ir apsiriboti savo kalboje mintimis apie E, lyderystės pobūdį šioje pasaulio dalyje. Iš esmės, čia mes turime reikalų su šalimis, kurios prieš pusę amžiaus dar neegzistavo ir dabar praktiškai yra ketvirtasis etapas jų per tos 50 metų. Pirmasis buvo postkolonialistinis, tai yra nerjerė laikotarpis, kuomet žmonės dalyvavo nacionalistinėse judėjimuose kolonijinės valdžios metu ir tas laikotarpis pasipaikė pakankamai greitai. Antrasis laikotarpis yra perversmo laikotarpis 80-ame dešimtmetį visose šalise vyko kariniai perversmai, kai kurie, pavyzdžiui, Ugandoje buvo <clears throat> labai e, katastrofiški, taip pat Centrinė Afrikos Respublika, kiti perversmai buvo švelnesni, kai kurie perversmai buvo e, e, vykdomi kairių jėgų, kiti dešinių jėgų, pavyzdžiui, e, Etiopijoje vyktas perversmas buvo dešinysis, nes ten valdantis režimas buvo komunistinis ir orientuotas į Maskvą Ir kažkaip pasibaigus šaltam karui pasibaigė ir tas perversmo laikotarpis. Dešimtajame dešimtmetyje prasidėjo toks pseudodemokratinių institucijų veikimo laikotarpis, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Senegale, Ganoje, Pietų Afrikoje pakankamai. E, netikėtai po parteido įsigaliojo beveik tikros demokratinės sistemos, tačiau kitose šalise praktiškai vald, valdančioji santvarka yra e, tokia pusiau e, demokratinės karalystės, kuomet <clears throat> dabartiniais karaliais tapo buvę kovotojai už už laisvę ir jie ir anksčiau norėjo būti karaliais, pavyzdžiui, Gabone ar kitose vietose. Taigi negalime tikėtis, kad tų šalių vadovai e, elgtųsi, kaip numato konstitucija, nors e, išoriškai ir apsimeta, kad laikosi jos nuostatų. Tokia yra pono Kabilo situacija. Jis e, atėjo į valdžią. <clears throat> Praktiškai buvo atvestas į valdžią savo tėvo, kuris buvo senas komunistas. Dalyvavo kovose tarp e, įvairių grupuočių ir frakcijų, kurios palaikė Rusiją, kovojo prieš ją. Ir jis buvo 2001 nužudytas Ir šis e, iš tiesų labai protingas jaunuolis sugebėjo suvokti, ką reikia padaryti. Ir jis spaudė, kad reikia apsimesti demokratų, tačiau tokių nebūti. Dabar esame patekę į tokią padėtį, kuomet dėl valdžios kovoja trys jėgos arba bando dalintis įtakos sferomis. Viena vertus reikia paminėti ir e, aukštai įvertinti e, Etijopijos e, vadovą buvusi kuris uh, yra pareiškęs, kad Afrikos sąjunga nėra mm, Afrikai stovaujanti organizacija, yra tik tai valstybių vadovų profsąjunga. Ir aš labai pritariu tokiam požiūriui. E, ta valstybių vadovų profesinė sąjunga <clears throat> šiuo metu įgavo dar daugiau galių nei 78 metais, nes tarptautinė bendruomenė jai pripažino daugiau galių, kurių e, ši organizacija neturėjo 78-aisiais, nes dar vyko šaltasis karas. Antrasis e, galios kovos elementas tai yra paprasti žmonės gatvėse, vakarų pažadai dėl e, būtinybės visiems suteikti vienodas sąlygas gyventi demokratinėmis sąlygomis e, yra vertinamas rimtai paprastų žmonių. <clears throat> Tačiau taip pat e, Tačiau turime suvokti, kad, pavyzdžiui, Burundija paprasti žmonės iš gatvės e, vienoje ar kitoje vietoje skiriasi, nors šalies prezidentas buvo demokratiškai išrinktas, gausi 65 procentus balsų, e, šiek tiek juos suklastojus, tačiau klastojimai nebuvo rimti, taigi turėdamas omenyje paprastus žmonės, aš turiu omenyje miestų gyventojus, kurių yra mažuma palyginti su vakarais arba Azijoje, kur uh, miestiečių yra daugiau nei kaimiečių. Taigi Afrikoje demokratija vis dar lieka e, miesto gyventojų svajonė, tačiau ne, ne savanų, ne, ne kaimo vietovių gyventojų svajonė. Ir trečiasis galios elementas esate jūs, tai yra tarptautinė bendruomenė. <clears throat> Nes uh, jūsų nuomonė yra įsiklausoma, kartais jūsų nuomonė atgaivina viltį, kartais prasideda kovos dėl jos, tačiau jūs nekalbate tuščiai, jūsų nuomonė daro įtaką. E, ir ta įtaka poveikis yra atskira problema, tačiau poveikio esame. Taigi mes turime išskirti tris atskiras grupės, kurios daro įtaką kovai dėl politinės valdžios. Tai yra paprasti žmonės, tarptautinė bendruomenė ir valstybė vadovų profsąjunga. Tai yra atskiras nepriklausomas faktorius, nes jie nelabai klauso to, ką sako jų žmonės priešingą atveju, jie būtų demokratai. Taigi daugiau nekalbėsiu čia. Ir iš tiesų dar reikia paminėti, kad e, ne vien Kongas yra didžiųjų ežerų regionas, tai yra Centrinės Afrikos, tai yra <clears throat> praškai ir Centrinė Afrika, ir Vakarų Afrika, tai yra kažkoks milžinas e, mm, Afrikos kontinento viduje, jį galima būtų priskirti visiems Afrikos regionams. Jeigu uh, būtų įmanoma. Po to, kai kolegų išklausysime, aš norėčiau atsakyti į konkrečius klausimus dėl atskirų valstybių pozicijos. <clears throat> Nes, pavyzdžiui, jeigu vyktumėte į e, Ruandą, Brazavilį, Kampalą ar Bužumbūrą, tai ten situacijos vertinimas būtų skirtingas. Tiek noriu pasakyti. Ačiū, buvo labai įdomu. Lauksime dabar klausimą atsakymo dalies, o prieš tai dar žodį suteiksiu ponus Pirlė. Išklausysime apie e, ES reagavimą į politinį ir saugumo, e, politinės ir saugumo krizės regione, tai ypač apie Burundžio atvejį. Mesdames les, les co-présidentes, Ačiū, gerbiamos bendra pirmininkės, gerbimi Europos parlamento nariai. Mm, manęs paprašė pakalbėti apie mūsų politiką didžiųjų žerų regiono atžvilgių ir pirmas mano pastebėjimas būtų, kad um, sukilimo pasibaigimas ir paskui Adisabegos sustarimo pasirašymas mums mm, suteikė vilties, kad visa ta dinamika didžiųjų žerų regione galėtų būti stabilizuota, bet dėja. Uh, po to išsivystė nacionalinės krizės ir neleido to pasiekti. Taigi aš telksiu dėmesį dabar į dabartinį kontekstą. Sebebos atveju, Brundžio atveju, tai yra dabartinės daugiausia susirūpinimą es keliančios krizės. Čia ES vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Visų pirma, dėl Kongo demokratinės respublikos. Uh, Kabilos, prezidento Kabilos demokratinio legitimumo klausimo. Aišku, kad mm, prasidėjo, į, stiprėjo įtampa e, prieš e, ir paskui e, Semko viskupų sutikime spalio 18 dieną Afrikos sąjunga stengiasi tarpininkauti. Dabar šiuo metu, kai iškreipiasi jos viskupai, viešai pasmerkė tai, kas žiniaslaidoje yra aiškiai apibriešta, kad ir, ir pareiškė, kad jų yra gera valia, jie siekia sutarimo, kuris turėtų būti a, konkretizuotas pagal Semko sutarimą, tai yra spalio 18 sutarimo papildymas. A, ieškant platesnio sutarimo, čia ES pozicija yra labai iški, ji neseniai buvo patvirtinta vyriausios įgaliotinės Europos parlamente. Ir e, visų pirma, spalio 18 sutarimas gali būti išeities tašku, tačiau e, to nepakanka reikia platesnio konsensuso. Ir e, tuo pagrindu, gruodžio 16 pasiūlyk, pasiūlytas legitimumas yra pernelyg siauras. Antras dalykas, šalis jau dabar pergyvena saugumo krizę rytuose ir jai negali būti e, iškelti papildomi sunkumai, kuomet yra smurto apraiškos ir toliau eskaluojama įtampa. Ir po gruodžio 18 turi būti pritaikytos reikalingos priemonės, kad būtų sušvelninta situacija, kad būtų pagrindinės teisės, pavyzdžiui, e, karinių teisės garantuotos, kad Aš toliau galvočiau ir apie politinės teisės, žiniasklaidos laisvės politinės partijas. Toliau trečias punktas. Rinkiminis laikotarpis turi būti kaip galima trumpesnis. Ypač galvojant apie trijų rinkimų a, apjungimą, tai eitų kalba ir apie prezidento, ir apie parlamento, ir kitus rinkimus. Tre, ketvirtas dalykas. A, Mm, Kabila negali teikti save kandidatūros dar kartą. Atsižvelgiant į lakužio 15 dienos parlamento sprendimus, aišku, kad reikalingos pačios ryštingiausios situaciją švelninančios priemonės. Savo pasisakymę parla, Europos parlamente praeitą savaitę vyriausiai galiotinė taip pat išsakė susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties, ypač uh, galvojant apie rugsėjo mėnesio demonstracijų incidentus, kur buvo daug žuvusių ir turi būti išsiaiškinti kaltieji, jie turi būti nubausti. Mm, tas yra pasakyta, aiškiai, jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro. Ir tai reikalingos priemonės, kad, kurios yra aiškiai nurodytos ir labai svarbu, kad be ES ir tarptautinės bendruomenės sprendimų ir išsakytos pozicijos, kad ir atitinkamai mm, tie, kas atsakingi už situaciją, kas e, yra mm, vietoje, ten tos pusės prisijimtų savo atsakomybę. Reikia siekti, kad nebūtų visas regionas destabilizuotas dėl šių krizių. Regiono valstybių kai kurie vadovai a, yra taip pat siekia to, jungtinės tautos čia yra labai svarbios taip pat. Reikia paminėti ir jungtinių tautų saugumo tarybos a, rezoliucija 2217. Europos Sąjungos požiūris yra toks, kad reikia siekti dialogo sustiprinimo pagal 8 straipsnį dėl sustiprinto dialogo. Tai yra priedas prie kotonų susitarimo. Ehm, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių principų, kad darbo atverkė būtų bendra ir taip užtikrintų tinkamą partnerystę siekiant um, teisingumo ref, sektoriaus reformų, policijos, uh, saugumo sektoriaus reformų vieningomis jėgomis, uh, ypač turint omenyje mm, Kongo Demokratinė Respublikai skirta ES uh, orientacinę programą. Rinkimų procesams yra numatyta finansinė pagalba. Aišku, kad reikia atsižvelgti į tvarkaraščių visus keliamus reikalavimus. Ir per artimiausias savaitės e, reikia turėti omenyje, kad tai bus svarbiausias laikotarpis, lemiamas laikotarpis ir ES turi kaip galima aktyviau dalyvauti, e, paremant SEMKO sprendimus, visą tai, kas leistų sustiprinti pasitikėjimą tarp atitinkamų pusių iki gruodžio 19 dienos, nes pasitikėjimo deficitas jaučiasi. Taigi, Tokie būtų pagrindiniai lūkesčiai keliami atitinkamoms pusėms. ES, žinoma, su ypatingu dėmesiu stebė situaciją, ypač kaip laikomas žmogaus teisų reikalavimų. Tokie reikalavimai yra keliami mūsų šalims partneriams. Aišku, kad tie, kas yra atsakingi už pažeidimus, už nusikaltimus, turi būti patraukti atsakomybėn. Tai toks būtų mūsų požiūris į Kongo klausimą. Dabar aš norėčiau tarti keletą žodžių dėl Burundžio. Kaip jau buvo sakyta, aš baigiau e, savo es ambasadoriaus mandatą ir galiu dabar, aišku, palyginti Kongo Demokratinės Respublikos e, ir Burundžio situacijas, bet Burundžio situacija yra ypatinga. Ir čia aš norėčiau paminėti štai tokį dalyką krizės e, priežastis, e, žmogaus teisų, visas socioekonominis, etninis, strateginis matmuo yra nepaprastai svarbus, aktualus ES. Dabar dėl krizės priežasčių. Akivaizdu, kad mm, čia mm, daug kas mm, galbūt, galbūt daugiau žmonių, kurie galėtų gal tiksliau apibūdinti tas priežasis, bet aš gal taip apibendrintai apžvelgsiu jas. Visų pirma, tai didžiulis nepasitenkinimas dėl istorinių priežasčių, didžiulės istorinės žaizdos. Prisiminkime 94 metus. prezidento nužudimą, tai kaip dabartinė valdžia yra vertinama. Tai būtų antras elementas. Trečias elementas tai būtų tai, kad dabartinė valdžia esanti partija yra sukilėlių kilmės. Ir buvo mėginimas įvykdyti valstybės perversmą ir um, tam tikra dalis visuomenės palaikė tą partiją. FTD, uh, tai yra valdanti partija, um, panašu, nori išlaikyti valdžią ir dar kaip ir atsirevanšuoti um, prieš istoriją. Ir tai pastaruoju metu mes pastebėjome tai, kas uh, yra toks specifinis procesas, kuomet yra siekiama e, sistemingai opoziciją susilpninti, ypač prieš rinkiminių laikotarpių pakengti jai. Uh, Dėl e, politinės dimensijos, dėl antrojo mm, matmens, aš norėčiau paminėti tai, kad yra du e, e, lygiai grečiai vykstantis dialogo procesai, vienas nacionalinių, kitas regioninių mm, lygmenių, tai yra Rytų Afrikos vadovaujamas procesas. Dabar Aišku, reikia pasakyti, kad tas dialogo procesas nėra įtraukus, ne visi intelektualai, ne visi partijos yra apimamos. Ir aišku, dėl to, tai, tai yra daroma dėl to, kad norima pakeisti konstituciją ir atitinkamus įstatymus, kad nebūtų mm, ribojama valdžios dabar valdžioje esančios partijos galios ir, ir termin, kadencija. Uh, galvojama net apie referendumo galimybę. Regioninių lygmenių vykstantis dialogas stringa. Joms vadovaujantis pa, pa, pa, Kurunziza. negali nieko padaryti, yra stringama ir yra a, smurto prasi, pasireiškimų, kita partija dėl, kaip aš jau sakiau, prieš opoziciją, prieš pilietinę visuomenę įmasi priežiškų veiksmų, stengiasi susilpninti juos, kalbant apie valstybės perviršpo galimybės. E, trečias aspektas tai yra žmogaus teisų situacija. Aišku, kad e, galvojant apie krizę, tai labiausiai neraminantis aspektas. E, Human Rights Watch, jungtinių tautų biuras Burundija, kitos organizacijos praneša apie nuolatinius žmogaus teisų pažeidinėjimus iš valdžios pusės. Skaičiai, ataskaitos tikrai šokiruoja, kuomet yra masiniai mirties bausmės pritaikymai, kankinimai. Aš aišku paminėčiau ir 2015 gruodžio įvykius. ES turi imtis veiksmų, užtikrinti, kad kas už tos nusikaltimus būtų atsakingas, būtų patrauktas atsakomybėn. Na ir galiausias aspektas yra socioekonominis, labai svarbus vaidmuo. Matmo, 50 procentų Brundžio biudžeto yra pagalba iš išorės, Brundis yra labai priklausomas nuo išorės pagalbos Ir jeigu mm, ta pagalba suspenduojama, kaip kad yra dabar, jis negali tenkinti pagrindinių poreikių visuomenės. E, dabar jau matome humanitarnę krizę, trūksta maisto ir taip toliau. Ir aišku, kad e, visuomenės patiriamos kančios yra didžiulės. Gal kas buvo pasiekta mm, partnerių pastangomis, vykdant įvairias reformas, visa tai iš esmės jau sugriauta, viskas prarasta ir dabar mm, eitų kalba tik tai apie humanitarinę pagalbą. Be to, ir vietos struktūros nebesugeba nieko padaryti, nebe, nebegali teikti bazinių paslaugų, e, po to visos saugumo, žvalgybos tarnybos dar labiau trukdo jų darbą ir, ir galime kalbėti apie šimtus tūkstančių pabėgėlių kaiminėse valstybėse. Be to yra ir etninis matmo, kalbant apie Burundžio krizę, svarbus. Aišku, dėl istorinių priežasčių, bet taip pat ir dėl to, kad yra labai stipri polarizacija, ypač galvojant apie elitą ir kitas visuomenės grupės. Ir tie, kas yra valdžioje, aišku, labai uh, puikiai žaidžia tais aspektais. Uh, Žinoma, reikia paminėti ir tam tikrus niuansus, o kova dėl valdžios, politinė e, e, valdžia yra e, labai svarbus įrankis partijų rankose. Be to yra daug tusi veikiančių subjektų, kurie stengiasi pakurstyti e, tą įtampą. Vis tik tai, kalbant apie tą etinę situaciją ir apie tą neligybės didžiulį e, didinimą narušą, reikia prisiminti situaciją dėl um, teisės saugos uh, struktūrų darbo ir kaip į tai reaguoja ES. Visų pirma, reikia remti regionį panafrikinį sprendimą, e, aišku, nežiūrint e, buvusio prezidento pastangų, matome, kad tie sprendimai turi savo ribas. Mm, reikia paminėti jungtinių tautų pastangas, aišku, bet kuomet mm, valdanti partija imasi tokių veiksmų nuolat, ką mes matome, tai jungtinių tautų pastangos irgi nieko neduoda apčiopamų rezultatų. Jungtinių tautų dalyvavimas, buvimas Burundyje yra sumažintas nuo BNUP uždarimo ir aišku, CPI taip pat pasitraukė iš Burundžio. Paminėčiau 96 straipsnį, pagal kurį yra taikomos atitinkamos priemonės. Aš nesileisiu į detalės, tačiau vis tik tai tai svarbu. Mano manimu, 96 straipsnis yra visiškai pateisintas, turint omenyje visą žmogaus teisų, demokratijos situaciją ten. Taip pat aš manau, kad ko Burundis tikisi, kokių veiksmų, tai reikia kalbėti apie tai, kad reikia, turi būti matomas bent minimalus atsivėrimas, minimali valia užtikrinti žmogaus teises, teismų sistemos normalesnį darbą ir taip toliau. Be to, konsultacijų tikslas yra ne pritaikyti sankcijas Burundžio žmonėms, o čia pagalba turi būti tęsiama. Tai aš manau, kad e, toks būtų 96 taikymo e, principas. Be to, galvojant apie tuos, kas e, kas yra atsakingi už situaciją, jie, jų atsakomybė turi būti aiški ir tarptautinė bendruomenė turi remti politinį dialogą. Rytų Afrikos bendruomenės, bendruomenė tarp, tarpininkaujant taip pat reikia pritaikyti 96 straipsnį ribojančias priemonės, kaip sakiau. Taigi apibendrinant dėl Burundžio, po, iš, išlieka aišku problemos po to režimo pasitraukimo. Uh, situacija yra sudėtinga, e, turi būti toliau dedamos politinės pastangos, aišku, bet e, čia pabaigai norėčiau pasakyti, kad reikia minimalių e, pastangų iš režimo pusės, kiek galima sušvelninti situaciją. Ačiū. Thank you, Mr. Spirle. Now I call... Uh... Dėkoju. Uh, ponas Pirlė, dabar ponė Vautmans, kuri ir buvo iniciatorė šio klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū abiems prelegentams, ponė Prinė, ponė Spirlė. Jūsų labai įdomias mintis pristatant šią temą, aš labai džiaugiuosi, nepaisant to, kad susidomėjimas uh, didžiųjų ežerų regionų šiame parlamente nėra labai didelis, turint omenyje dalyvių skaičių, tačiau vis tiek aš manau, kad šis komitetas turi svarstyti padėtį tame regione. Žinote, kad praėjusią savaitę Strasbūrė taip pat vyko diskusijų šio klausimu ir ponė Mogerinį kalbėjo, Kongo tema rezoliucija buvo parengta ir aš manau, ne, prieš savaitę čia Briuselėje vyko per plenarinę sesiją tą diskusiją ir balsavome dėl rezoliucijos, dėl padėties Konga ir dėl to, kad Kabila nori pratesti savo buvimą valdžioje. Aš gerai susipažinsiu su padėtimi didžiųjų ežerų regione. Po genocido rankiausi Ruandoje ir mačiau E, iš tiesų tos žuvusius žmonės, jų palaikus, žodžiu, tą kvapą ir iš tiesų e, tai tie, kurie žino, kas vyko Ruandoje ir lygina su to, kas dabar vyksta Burundija, gali išvelgti nemažai paralelių ir tikrai gali įsilepsnoti didžiulis gaisras. Mm. Ypač turint omenyje, kad ir Konge situacija gali įsiliepsnoti pakankamai greitai. Tai e, aš, kadangi su situacija esu susipažinusi, tai labai dėl jos nerimauju ir vertindama tai, kas vyksta Konge, galiu sakyti, kad ir galiu teikti, kad e, gruodžio mėnesį tikrai Konge gali įsiliepsnoti nemažas e, gaisras, nes e, tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijose, skanduodami, kad kabila žino, kad tavo įgaliojimai baigėsi ir aš tikrai turiu labai daug draugų Kongė gyvenančių ir ta įtampa aiškiai juntama <clears throat> ir netgi matoma, labai aiškiai juntama, kad vis tie procesai yra organizuoti pakankamai aiškiai. Aš iš abiejų prelegentų norėčiau sužinoti, kokiu konkrečiu veiksmu mes galėtume imtis dabar, kad padėtis regione, Konge, Afrikos sąjungoje netaptų nekontroliuojama, nes mes Europoje šiam regionui teikiame labai daug finansinės paramos Šių kokių kitų veiksmų galėtų imtis galima patvirtinti daug rezoliucijų, tačiau jos iš esmės žmonių gyvenimo sąlygų nepakeis ir tiek aš, tiek mano partija esame labai susirūpinę padėtimi šiame regione, taigi noriu paklausti, kokiu dar veiksmu turėtume imtis. Galbūt mes turėtume aiškiai pasakyti kabylai, kad jam bus taikomas sankcijos, kad bus išalytas turtas, kad neišduodamos vizos jo aplinkos žmonėmis, tačiau mes turėtume imtis ir kažko daugiau. Mes negalime vėl, būdami pasaulio galybę, žiūrėti sudėję rankų, kaip rytų Kongė kiekvieną dieną žmonės yra prievartaujami. Iš kurį laiką lankiausi Kyvų regione ir e, kalbėjausi su nukentėjusiamis jaunomis e, mergaitėmis, kurios e, ir visiškai sugniždytas nuo tų prievartavimų, kurios patiria jau daugelį metų. Visi sako, kad taip elgtis negalima, tačiau mes nieko nedarome, kad tai pasibaigtų. Taigi norėčiau iš jūsų dabar išgirsti, jeigu mes dabar pasikeistume vietomis, aš sėdėčiau jūsų vietoje, jūs mano, tai ką jūs man pasakytumėte. Arba ką aš jums turėčiau pasakyti, kaip reikia elgtis. Ačiū, ponio Vautmans. Mhm. Žinome, kad rezoliucijas tvirtinti nepakanka, turime daugiau siekti e, padaryti ir ekspertai galbūt mums patars dabar ponas Šuhauseris. Je voudrais remercier Monsieur Prenier. Uh, Pirmiausia, kreipiuosi pona Prinė, kuris kalbėjo apie tai, kokia sudėtinga yra situacija. Tikrai mm, nėra paprasta viskas. Parlamentas priėmė rezoliuciją ir mes beveik karikatūriškai tą situaciją pasižiūrėjome, kuri nepaprastai sudėtinga. Aš vienu metu savo šalies, Prancūzijos, buvau nusiųstas e, į Gomą ir e, kaip tik pereinamojų laikotarpį mes labai daug dirbome. Ir aš dabar e, matau kontekstą ir atsakomybę. Kabila ir sukilėliai, e, jų santykiai Kongo demokratinėje respublikoje. Ir matome, kad išorės jėgos e, imasi tam tikrų veiksmų. Ir reikia priminti tuos dalykus. Taip pat reikia e, priminti, kad visose tose operacijose ir tai, kaip viskas vyksta, Lorandės Kabila. E, Prancūzija Angola ėmėsi tam tikrų veiksmų. Ir e, Kabila e, atsisuko prieš tuos, kurie palaikė ir paskui buvo tam e, tikri susitikimai surenkti Briuselėje ir aš buvau, aš galėčiau e, pateikti pavardės ir buvo priimtas sprendimas nužudyti Kabilą e, su didžiojo brolio pritarimu, tai yra Vašingtono. Tai yra e, tarsi slapta, nežinoma e, situacija, bet aš buvau jos liudininkas. Ir mes turime galvoti apie visą regioną ir ne tik tai apie destabilizavimą. Mes kalbame apie milijonus mirusių, septynis. E, mes e, matome dabar e, tos visus filmus apie Siriją, bet reikia galvoti apie ten žuvusius milijonus ir apie tai, kad kyla destabilizavimo grėsmė. Ir mes turime labai atsargiai elgtis. Ką aš noriu pasakyti? Pirmiausia, kad reikia siekti, jog e, prasidėtų dialogas ir kad būtų įsitraukiamojo pobūdžio. Pirmas žingsnis yra e, viskupų e, pareiškimas. Taip pat kitas dalykas, kas bus gruodžio 19 dieną. Mes turime siekti užtikrinti tikrą pereinamai laikotarpį ir išvengti dar vieno naujo pilietinio karo. Ir man kyla klausimas, ar Europos parlamentas galės sekti visus tos prieinamosius veiksmus ir pakankamai atsargiai elgsis. Mes turime palaikyti traukiamojo pobūdžio e, dialogą ir paskui reikia didžiųjų žerų regionui vystimosi E, programos, ne 50-100 milijonų, bet milijardo reikia tai zonai. Ja reikia sustiprinti, užtikrinti jos vystimasi ir mes e, turime tikrą maršalo planą numatyti tam, kad tas regionas galėtų vystytis ir kad būtų e, sukurtos sąlygos taikos e, procesui, taip pat, kad vyktų įtraukiamojo pobūdžio procesas. Tai yra užduotis ES ir tokiu būdu gali tapti tikra veikėja. Tai mano padaryti ir galima tą ta padaryti e, remiant Centriniam bankui ar e, vystimosi bankui. Ir mes tokiu būdu e, galėsime pakeisti situaciją Afrikoje. Mes turime tą, galime tą padaryti, jeigu ne, kils pavojus, kad situacija taps dar rimtesnė, kad ji visiškai bus destabilizuota ir gali ten atsidurti, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi pinigų, mafija ar Al-Qaida ar uh, panašus veikėjai. Ta, ta zona yra pavyzdys ar vieta e, to, kas gali įvykti blogiausio. Ir mes e, turime kažkokiu būdu prisidėti prie to, kad ta situacija pasikeistų. O dabar po, ponas Kovinikė. Labai ačiū. E, Kongo demokratinės Respublikos šiaurėje yra Kongo Respublika, kurioje nėra demokratiška. 26 metus e, valdovas ten yra, jis dar 7 metams prastėsi savo įgaliojimus. Ir e, nėra demokratinėme Konge jokių kovų, jokių skolų tai yra faktas. Demokratizavimas atsakingas už tai, kad destabilizuota situacija Kongo demokratinėje Respublikoje. Gal reikia paprašyti, kad ponas Kabila taptų uh, karaliumi Kongo ar belgų karalių, karaliaus reikia, bet reikia uh, nustoti demokratizuoti tą regioną, Centrinę Afriką. Dabar e, bendra pirmininkė Linda Makavė noriu pasakyti. Daktarė Prunė, man labai patiko tai, kaip jūs e, apibūdinote e, situaciją, istoriją, įvykiai, pokyčiai ir jūs kalbėjote apie naujausią bangą ir kalbėjote apie tai, kad tam tikras demokratizavimo procesas, demokratėjimo procesas baigėsi ir kaip E, viskas jums atrodo pakryps toliau ir ar, kaip žmonės tą priima. Keletas kolegų jau minėjo kitą dalyką. Taip, mes tvirtiname rezoliucijas, mes minime 96 straipsnį, darome pareiškimus, tačiau netrodo, kad kas nors tą labai girdėtų. Ką tarptautinės bendruomenės turėtų daryti, ko turėtų reikalauti iš, pavyzdžiui, Kongo demokratinės Respublikos, Ruandos, Burundžio. Ir jeigu nebus sureaguota, aš esu vystimosi komiteto pirmininkė ir visuomet kalbame, tai reikia sustabdyti pagalbą, tai tarsi e, atsakymas ir ar reikia, pavyzdžiui, didelio maršalo plano, visuomet mes kalbam apie tai ir, pavyzdžiui, ką daryti, kai yra pažeidinėjami teisinės valstybės principai. Ir mes kažką darome, nieko nevyksta ir kaip atrodo labai silpnai. Kitas klausimas, kokios kitos jėgos regione veikia? Ponas Šafhauseris minėjo Kaidą, aš nežinau, kas iš tikrųjų ten vyksta. Ar yra kažkokių kitų Mm, jėgų, nes kai kas savo, kad ES tampa vis mažiau ir mažiau aktuali. Kaip jūs sakėte, ne visos, nes šalis, tos šalis yra skirtingos, nes juose vyksta skirtingi įvykiai. E, Ruanda yra geras pavyzdys šalies, e, kur prezidentas pasisai, kad jis e, sieks kandidatuoti, ne kandidatuoti kad jis kandidatuos, bet žmonės nelabai e, ir nori, kad jisai e, paliktų savo postą. Dabar ta šalis gauna labai daug pagalbos, nes ir padėtis gerėja. Taigi ar ES turėtų reikalauti, kad e, prezidentas toks kaip Kagami paliktų savo postą, jeigu viskas atrodo klostosi gerai? manęs klausia to kasdien ir būtų labai įdomu išgirsti jūsų kaip ekspertų nuomonę. Žinau, kad ponas Spirlė e, gal laikysis oficialios ES pozicijos, bet būtų iš kitos svečio išgirsime kitokį požiūrį. Aš taip pat noriu paklausti ir panašiai. Mes kalbame apie rezoliucijų tvirtimą, pareiškimus darome. Uh, Ir, kaip sakė ponas Schaffhauser, kyla klausimas, kokių konkrečių priemonių reikia. Ir ponia Valtman apie tai kalbėjo, kokių konkrečių priemonių mes kaip tarptautinė bendruomenė galime imtis. Koks būtų geriausias atsakymas? Dar komisijos atstovai nori pasakyti prieš ekspertams sureaguojant. Ekspertams sureaguojant. Uh, Ne, pasirodo komisija nenori, tai tuomet suteiksiu žodį ponui Priunje. Bijau jūsų klausimų, nes tikrai tai nėra klausimai. Tai yra tarsi raketa, e, kuri per keletą etapų paleidžia palidovą. Vienas, antras, trečias etapas. Taigi daugybė tų klausimų buvo. Kita banga. Aš esu istorikas, žiūriu į praeitį, bet ne į ateitį. Ateitis priklauso Dievui, aš nepriklausau visam tam. Pagalba reikia teikti ar neteikti. Neteisingas šis klausimas. Aš sutinku su jumis, kad kartais pagalba nepasiteisina. Vienas, du, trys milijardai, galima juos skirti, atsiras tik daugiau pinigų politikams vokti. Labai nedaug pagalbos pinigų e, nukeliauja tiems, kam jie iš tikrųjų skiriami. Taigi tai nėra sprendimas patrauklu, tai nes mes galime paspausti tam tikrus mygtukus ir visuomet geriau yra jaustis, kad aš valdau situaciją, o ne kažkas kitas, ko pasiekti negaliu. Bet e, tie mygtukai, kuriuos spaudžiame, nesujungti su tais, kam, ką jie turi pasiekti. E, tvirtos pozicijos viena ar kita kryptimi. Mes sutinkame su tuo, kad kabila gali daryti, ką nori, arba mes bandome jį versti daryti kažką, mažinami ar sustabdami pagalbą ar panašiai. Tai būtų kita kryptis. Aš nežinau, kad nei vien, ar nors vienas iš tų būdų pasiteisintų. Spalio 18-osios sustarimas buvo suderėtas Kinčasoje. Tokiuose situacijose sprendimas, kuris nėra globalus sprendimas, pavyzdžiui, kažkaip viskas, kas buvo tamsu, tampa šviesu, šviesių puikių dalykų, daly, tokie dalykai neegzistuoja. Tačiau sprendimas gali užkirsti e, kelią katastrofai per tam tikrą laiką kilti ir atsižvelgiama į tam tikras aplinkybės. E, ponas Kabila tikriausiai laimėjo sprendimą dėl e, išlikimo valdžioje iki 18 e, metų balandžio. Jis jau laimėjo tą. Klausimas dabar toks. Kaip tam tikrus stabdžius užtikrinti kontrolę? ir kokios sėkmės, tai sėkmė, kurios jis gali tikėtis iš savo pergalės, nes e, daug viskas yra neveiksminga ir gali, e, pavyzdžiui, situacija būti labai e, ne, nepalanki, negera, arba jis, pavyzdžiui, beveik su iškelta vėliava gali išeiti iš tos situacijos. Vien jeigu daužysime kumščių į stalą, nepadės taip, kad jeigu kad ir nusiųstume armiją ar šaudytume tai nebūtų, nu, neduotų nieko gero. Reikia e, galvoti, kaip padaryti jį atsakingu, nes žmonės šiaip protestuos ir tikrai e, bus e, žuvusių. Mes galime toliau verti lieti krokodilo ašas ir sakyti, kaip viskas blogai, bet gali būti šimtai aukų. Ir gyventojų naudojamas kaip tam tikro, kam e, tam tikros e, zonos sanitarinės nėra taip pat geras kelias. E, mažasis Juozapėlis, žinote jo pravardę. Tikras vyras buvo jo tėvas bet jis nėra kvailas. Jis netgi labai protingas, nežinau, kad niekas jo neberėmė. Iš Katangos, iš pietų paramą jis turėjo ir iš Kyvų, ir rytų provincijos, bet nebeturi jis tos paramos iš ten. Su Badibanga jis pasirinko Mulumba ministrų pirmininku nes tai yra paskutinis elementas paramos e, e, vietoj namuose. Nes Katanga e, yra priešiai, bet Katumbi neturi jokių šansų, gal 25 metais jis galėtų tapti Kongo prezidentu, bet dabar pernelyg anksti yra apie tai kalbėti ir pernelyg daug kraujo būtų pralieta, jeigu jis to siektų dabar. Taigi dabar galbūt kažkokios pusinės galimybės gali atsirasti valdžios decentralizavimui. Vėliau ir nėra tai visiškai neįmanoma, nes prezidentas Kabila nėra mm, kvailas, jis žino, kad niekas jo neremia ir kažkada jam reikės nužudyti daug žmonių, kad jie išliktų valdžioje ir visi pinigai atsidurs pavojuje, jis pabandys galbūt viską į Luksemburgą nuvežti ar į mergelių salas, bet viskas darosi sudėtingiau. Ir tarptautinė nuolatinis teisėtumas problemos dėl to didėja. Aš e, prisimenu, e, neminėsiu dabar vyriausybių, kai kilo panika, kai buvo išsigasta, kad kažkas jau bando imtis finansinių priemonių, kad kryželė ant jų padėjo finansinį, ne, ne su kulka. Uh, Taigi jis norės išvengti tokių problemų. Jis taip pat bandės įtakoti procesą po to, kai jis paliks valdžią. Jis 18 metais ar 19 metais, jeigu dar metus gaus vis tiek, e, paliks savo postą, bet jis turi galvoti apie tai, kas bus. Ir jis bandys užmėgsti diplomatinius kontaktus ar diskusijas nesitikėdamas galbūt kokio nors stebuklo, bet ko nors, ką būtų galima įgyvendinti. Ir nepamirškime, kad toje situacijoje Ruanda gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Ruandos prezidentas ateinančius 25 metus ketina būti valdžioje ir mes visi ir jūs klausėme, ar tai gerai ar blogai. Iš tikrųjų nėra labai gerai. Kas tokiuose situacijose atsitinka? Nu, perki laiką, dar penkerius, šešerius, dešimt metų išlaikysi taiką ir kai galiausiai e, situacija tampa nebekontroliuojama, padėtis e, būna labai bloga. Tai bus Ruandoje. Aš Prancūzijos Elisų partijos statutinės sekretorijate buvau nuo 90-ųjų ir genocido. E, prancūzijos tuo metu vyriausybės požiūris buvo už Habierimaną e, ir e, kilo klausimas, ar e, viskas grįžt taika ir paskui 3 ketvirčiai milijono žmonių buvo nužudyta ir 2,5 milijono Konge. Taigi mes perkame e, laiką ir ponas e, prezidentas Kagame taip pat, bet kažkada jau ateis tas laikas, pavyzdžiui, 30 metais, gal mūsų tada nebebus, bet po manęs, kad ir tvanas, kaip sakė e, Liui XV, bet e, tai būtent ir atsitiko 1789 metais ir įvyko e, tvanas. taigi galima galvoti, kas bus reikės uh, už sudaužytas lėkštės sumokyti. Ir uh, diplomatinio diskusijų klausimas taip, labai svarbus. Ponas Kagame žiūri, kas bus su ponu Kabila. Jeigu viskas uh, jam pasiūlys labai gražu, mm, prekyba su Kongu ši, žinome, kad Ruandos pramonė auga, priekyba kol kas vis tik nėra didelė su Kongu, bet jie egzistuoja ir tada jisai jausis, ka, galvos, kad jo pozicija sustiprėjo, kad pirkti laiką yra gerai, dėl to, kad tarptautinė bendruomenė prieštarauja. Taigi, vieno sprendimo nėra, yra keletas būdų, kurie leistų subalansuotus dalinius sprendimus įgyvendinti bet blogiausia bus, jeigu mes nieko ne, mums nepasiseks, tačiau teikti pagalbą, tai yra <clears throat> trumpalaikės priemonės. Ir mes grįžtame prie politikos, niekas nesitik jokių stebuklų. <laughs> Thank you, Mr. Purnier. Ačiū, panai Purnier. Purnier. Ponas Pirlė, norėtumėte papildyti galbūt keliais žodžiais, kalbant apie politinius sprendimus, tai klausimas yra ne tik, ar reikia keisti valstybės vadovą, reikia kalbėti apie visą sistemą, tai, e, o ne vien tik tai apie atskirus asmenis. Tačiau Tie trys reagavimo būdai šiek tiek atitinka taip pat ir pono daktaro Prinie anksčiau paminėtą galios trikampį. Tai yra tas valstybių vadovų klubas arba profsąjunga. Mes puikiai matome to klubo ribas. Kongas, manau, tikrai galėtų e, atlikti šiame regione labai svarbu vaidmenį ir ieškoti politinių sprendimų paprasti žmonės, tai yra antroji galios trikampio sudėdamoji dalis. Ir tai taip pat e, jos veiksmai galėtų būti e, vienas iš būdų rasti problemos sprendimą. Na ir e, trečioji galios trikampio dalis tarptautinė bendruomenė, jos reakcija ir priemonės, kurias jie galėtų pritaikyti. Aš dabar norėčiau grįžti prie paramos teikimo finansavimo galbūt ne visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš noriu pasakyti, kad jau dabar teikiama parama siekia apie milijardą eurų šiam regionui <clears throat> be paramos ruandai. Ir dabar labai svarbu užtikrinti kokybišką tos paramos panaudojimą. Asmeniškai nemanau, kad vien maršalo plano pakaktų, kad būtų galima išspręsti visas regiono problemas. Taigi manau, kad ir toliau reikia pasinaudoti visomis turimas priemonėmis, vystamąją pagalbą, tarptautinėmis priemonėmis, politinėmis priemonėmis ir tai yra vienintelis būdas ieškoti sprendimą mano galva. Ačiū. Ačiū ponui Spilė. Pone Makavan, norėtumėte papildyti? Ne, aš manau, kad iš tiesų išgirdome labai gerus atsakymus į klausimus. Labai sudėtinga yra prognozuoti ateitį, spėti ateitį, tačiau, aišku, remiantis e, istorinio patirtimi galime ir ateitį neblogai numatyti didžiųjų ežerų regiono. Kadangi daugiau kolegų nėra norinčių kalbėti, tai manau, kad galime niekas iš komisijos atstovų, DEFCO generalinio direktorato nenori kalbėti arba jų nėra salėje. A, jie yra salėje DEFCO atstovai, jie mojoja, taigi galbūt galėtume tarti keletą žodžių galbūt apie vystamą pagalbą. Ačiū, aš esu Frančeska Dimaura, DEFCO generalinio direktorato Centrinės Afrikos skyriaus darbuotoja. Jau buvo pasakyta, mes skiriame daugiau nei milijardą Burundžiui ir Kongo Demokratiniai Respublikai pagalbos. Ir e, susidurėme su tam tikrai sunkumais įgyvendinami šias programas, nes <clears throat> e, Svarbiausias dalykas yra susijęs su gamtinių išteklių gavyba ir administravimu, siekiant užtikrinti šių šalių vystimasi. Mes to tarpo proje, remiamo projektus susijusius su sveikatos apsauga, energetika ir e, kitais aspektais, kurie svarbus šalies vystimuisi, tačiau vien to nepakanka. Reikia, kad ir pačios šalys parodytų pakankamai valios e, keistis teigiamą linkme. Be mūsų teikiamas pagalbos dar iš regioninės paramos fondų skiriama parama šioms šalims, taigi tikrai problema nėra susijusi su paramos mastais. Ačiū kolegos, manau, kad turime baigti svarstyti šį darbodomės klausimą, dar kažkas salės galia norėtų tarti žodį. Deja, negalime leisti jums pasakyti. Baigsime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir dabar iškelbiu trumpą per traukėlę prieš pradedant svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą. Dar išklausysime vieną pranešimą prieš tai. Pone Šulce tą padaryti, taigi baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Aš noriu pasisveikinti su Mienmaro parlamento nariais, kuri lankosi šiandien mūsų komitete. Delegacijai e, vadovauja ponas Tun Tunhein. Ačiū, kad atvykote ir kad lankotės Europos parlamente.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

let more than one of you take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. We'll start this. Uh, Ačiū, pradėkime antrąjį mūsų papietinio posėdžio dalį manęs paprašė pirmininkauti, pavaduojant pono Broką, kadangi nėra kitų vicepirmininkų, taigi dabar keisimės nuomonėmis su e, Sirijos e, Baltųjų šalmų vadovu. Kartu su Dėvė komitetu vyksta bendras posėdis, poniai Makavan dalyvaujant. Kaip žinote, ši Savyginos grupė buvo nominuota e, Nobelio taikos premijai gauti ir žinoma jos veiklą kritikuoja valdžios atstovai dėl ryšių su vakarų vyriausybėmis, iš kurių e, ši grupė gauna finansinę paramą. Ponas Raitels Alek turėjo atvykti į mūsų posėdį, dėja jis negali dalyvauti. E, jį pavaduoja Ahmet Aliusev, Abdurrahman Al-Mawas ir Džihad Al-Mahamid ir e, visi jie yra e, Sirijos e, piliečių iš savyginos pajėgų nariai, žinomi kitaip kaip baltieji šalmai, e, pradėjo nuo 2013 metų gelbėjimo operacijos tam, kad išgelbėtų kuo daugiau gyvybių. Jie yra ne, nešališka organizacija ir e, stengiasi gelbėti visus Sirijos gyventojus, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ar religijos. Ponas Jūsef išgelbė daugiau nei 70 tūkstančių žmonių Sirijoje <clears throat> Jis kartu su savo bendražygiais dirba pačiomis sudėtingiausiamis sąlygomis, taip pat yra Liepa mieste, jūs esate taikos didvyriai ir jūsų e, civilinės gynybos pajėgos buvo nominuotos e, Nobelio taikos premijai gauti, aš kaip suprantu, jūs praradote daugiau nei 150, maždaug 150 savanorių Alepo regione. Būtų įdomu išgirsti iš jūsų apie tai, kaip jūs vykdote savo darbą visoje Sirijoje, tačiau ypač Alepo regione. Panašu, kad e, Alepo mieste vyriausybinės paėgos jau greitų laikų išstums sukilėlius, taigi šis konfliktas e, įžengė į savo fina, finalinį galutinį etapą. Būtų įdomu išgirsti, kaip ES parlamentas galėtų paremti jūsų puikų darbą. Dabar noriu suteikti 15 minučių žodį ponui Aliusiev, kaip supratau, jūs kalbėsite arabų kalbą. Taigi bus kalbama per vertėjus. Labai ačiū, ponios ir ponai, kad pakvietėte mus šiandieną. Aš esu Ahmad Al-Jusef, aš atstovauju Sirijos piliečių gynybos organizacijai Baltiesiems šalmams. Mes esame E, žmonės, kurie ieško ir gelbėja sužeistų žmonių. Mūsų yra daugiau kaip 3000 savanorių, mes veikiame 120 maždaug centrų įvairiose serijos vietose. Tie centrai yra mūsų pilietinės gynybos pagrindas. Mes išgelbėjome iki šiol daugiau kaip 73 tūkstančius Sirijos gyventojų ir taip pat netekome daugiau negu 150 savanorių. 150 e, savanorių yra žmonijos didvyriai. 500 mūsiškių sužeisti buvo. Daugelis iš jų e, gana rimtai sužeisti. Tai nuolatinės e, poveikis veikatai. Daugelis iš tų, kurie buvo sužeista ar nužudyta, E, nukentėjo nuo e, dvigubų smūgių, taip vadinamų. Oro e, tie dvigubi smūgiai iš oro reiškia, kad po dešimt minučių antskridis antras surinktas ir bandoma nužudyti tuos, kurie susiję su gelbėjimo darbais. Sirijos vyriausybė sureagavo į Prancūzijos reikalavimą sušaukti Junktinių tautų saugumo tarybos e, posėdį dėl civilių apšaudimo iš oro. Pastarosiomis dienomis Idlibe, e, Alepe E, rengiami ir atlepas šiuo metu tiesiog e, kaip e, skerdikla tapo. Daugiau kaip šimtas civilių žuvo turguose per pastarąsias dvi dienas. Tai yra papildomos aukos prie apšaudomų mokyklų, civilinių objektų, ligoninių. Trumpai, ponios ir ponai, galiu pasakyti, kad e, civiliai gyventojai tapo atakų išpolių centru, epicentru. epicentru Ir e, tai yra visur, e, kur vyriausybinės paėgos dar nekontroliuoja teritorijų. Ir atrodo, kad režimas dabar nori būtent tokį signalą mums pasiūsti. Ir visam pasauliui. Ir konkrečiai saugumo tarybai. bet koks pasiūlymas dėl sprendimo nebus įgyventintas, e, nebent režimas priimtų tą pasiūlymą. O rezoliucijų primamų rezultatas Sirijos žmonių kraujas. Tai yra nusikaltimai, kurie yra organizuotai vykdomi. Tai yra nusikaltimai žmonijai. Tai yra labai rimti e, nusikaltimai prieš žmogiškumą. Ponios ir ponai, būtent tai, kas, tai yra, kas vyksta mano šalyje Sirijoje. Matome, kad tarptautinė bendruomenė yra paralyžiuota ir taip pat saugumo taryba tai leidžia toliau vykdyti karo nusikaltimus dėl to, kad Rusija laikosi, naudojasi veto teisę. Reikia rimtų veiksmų tam, kad būtų galima įveikti tą tarptautinį paralyžių, galvojant, kaip išspręsti situaciją Sirijoje ir reikia nutraukti kraujo praleimą Sirijoje. Baigdamas, norėčiau kreiptis į visas pasaulio šalis ir norėčiau, kad jūs apgintumėte žmogiškumą toks mūsų prašymas jums. Labai ačiū Jums už tokius jaudinančius žodžius. Jūs, baltieji šalmai, atliekate labai reikalingą darbą. Parlamentas keletą kartų pasmerkė oro antskridžius vykdomus Rusijos ir mm, Sirijos vyriausybinių oro pajėgų E, prieš gyventojus ir e, jūs minėjote veto saugumo taryboje, kurie neleidžia e, užtikrinti taikaus sprendimo ir tiek daug civilių gyventojų uh, E, kenčia jau daugiau negu penkerius metus. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad aš penkerius metus pareikalavau, kad neskraidimo zona būtų užtikrinta, tuo metu manęs niekas nepalaikė, bet per tą laiką prarasta šimtai tūkstančių gyvybių dėl to, kad tarptautinė bendruomenė nesureagavo laiku. Asmeniškai aš ne kaip pirmininkas dabar kalbu. Matome, kad dabar vyksta tikrai humanitarinė katastrofa e, Sirijoje. Kaip suprantu, ponas. Uh,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 What I would like to add is... If... Norėčiau pridurti keletą praktinių pastebėjimų, ką būtų galima padaryti, kad uh, situacija pagerėtų. وبتحييد المدنيين وخاصة النساء والأطفال عن هذه الحرب. In 2013 we were 2013 metais mes prašėme, kad būtų neskraidimo zona ir uh, civilių, ypač moterų ir vaikų apsauga užtikrinta.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 kalbėsiu atvirai su jumis, mes esame šokiruoti ir pasipiktinę, kad ar tautinė bendruomenė nesugeba suteikti pagalbos mm, miestui, kuris apgultyje, kur yra tiek tūkstančių žmonių. النظام وحلفائه بيقوموا بإرسال المساعدات الجوية للمدنيين المحاصرين من قبل داعش. And as we speak, the Štai šiuo metu Sirijos valdžia ir sąjungininkai jos toliau bombarduoja egzistuoja įsis mm, apsuptas vietas. Course, human... Žmonė negali būti suskaldyta. Bet mes prašome, kad su žmonėmis Sirijoje būtų elgiamasi kaip su žmonėmis, e, e, su žmonijos atstovais, kurie bebūtų. Sure. Mes esame tikri, kad ateities kartos paklaus mūsų, ką pasaulio vadovai padarė tokio iššūkio akivaizdoje. إرسال مساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا. And it is now 2016. Jau 2016 metai mes prašome jūsų, kad padėtumėt apsaugoti civilius gyventojus ir e, padėtumėt užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų vietas, kurios yra apgultyje. Dabar sėdime štai čia Europos parlamente ir esame tikri, jeigu, kad jei turėsite valios, politinės valios, tikrai sugebėsite rasti sprendimus. الآن ولكن ننتظر منكم الإرادة لمساعدة هؤلاء المدنيين. We have many such solutions. Yra daug tokių sprendimų, nevardysime jų visų. Tiesiog lauksime iš jūsų tikro politinio troškimo kažką padaryti. Ačiū, galiu jūs patikinti, Panas Dimesūra, panas Brand ir aš buvo atvykę į šį komitetą praeitą savaitę, mes tikrai stengiamės padaryti viską, kas yra įmanoma, kad humanitarinė pagalba būtų suteikta ir kad būtų užkirstas kelias išpoliams prieš civilius, bet kaip jūs sakėte, kaip, kaip visi suprantame, labai sunku yra užtikrinti konsensusą tarptautiniu mastu tarp atitinkamų pusių, kad ši kampanija būtų nutraukta kad būtų nuolatinės paliaubos ir taika užtikrinta. Bet mes tengiamės daryti viską, kas įmanoma. Ir tikrai um, mus labai palėtė humanitarinė mm, katastrofa Sirijoje ir Alepe. Dabar perduosiu pirmininkavimą poniai Mako. Makavanės vystymosi komiteto, ji vadovaus klausimą atsakymų daliai. Man atrodo, jau turime prašančių žodžių. Thank you. Well, just say, but while I'm waiting. Ačiū, laukdamas sąrašo, aš tiesiog noriu Jums padėkoti. Man atrodo, kad reikia daugiau informacijos, jo daugiau informacijos, kad reikia e, tos humanitarinės pagalbos ir mes turėjome išuočią atstovą praeitą savaitę. Steven O'Brien. Uh, kad humanitarinė pagalba turi pasiekti rytų Alepą ir buvo kalbama apie konvojus. Gal jūs norėtumėt kažką pasakyti, bet e, mes tikrai, e, gal, gal galite kažką pasiūlyti, kaip tai užtikrinti. O dabar klausimai. Ponas Štetina. Ja, Mr. Stetina, ja. Vnímáte ten misčov, Děkuji za slovo. E, vážení pán. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Noriu pasveikinti svečius atvykusius į Europos parlamentą. E, tikrai labai užjaučiu jūs, e, kur jūs dėl tų įvykių, kuriuose praradote tiek daug draugų, galiu pasakyti, kad e, tai vadam dešimtmetį gyvenau e, Čečienijoje ir mačiau, kaip atrodė Grosnis. Ir kaip mm, neseniai, lank, kaip praeitais metais lankiausi ir mačiau Alepo vaizdus, tai man tie vaizdai buvo labai panašus. Mes tiesiog turime įvardyti daiktus savais vardais, tai yra svarbiausia. Turime aiškiai pasakyti, ką Rusija padarė, ką įvykdė Čečenijoje, kur nužudė šimtą tūkstančių civilių. Tai yra karo nusikaltimas. Mes turime kalbėti ir apie tai, kaip Rusija bombarduoja dabar civilius gyventojus. Turime įvardyti tai savo, savais vardais, mes turime pareikalauti, kad tarptautinė tarptautinis teismas nuteistų Rusiją už šios nusikaltimus. Freund. Ponas, ponas Freund. It's me. Thank you very much. Um, and thank you very much. Ačiū. Dėkoju svečiams už herojišką darbą, kurį dirbate tiek tokiuose sudėtingose aplinkybėse. Be jūsų dar daugiau žmonių būtų žuvę, be jūsų būtume matę dar baisesnės nelaimės, katastrofas ten, kur tiek mažai yra daroma gėda. Ir aš tai, darau, aš tai sakau viešai čia, kad vakarų pasaulis, ypač vakarų pasaulis, kuris taip e, vertina, taip stengiasi apginti nekaltų žmonių gyvybės, nieko nedaro čia. Ir čia tiek ilgai viskas tęsiasi. Mes tik tai stovime nuo šaly, skėšėjam rankomis ir apsimetam, kad negalim jum padėti. Kaip žinote, tai yra karas, kuris yra vykdomas per tarpininkus ten. Ir ypač Europa tikrai turėtų tam priemonių, kad suvaldytų tas jėgas ten. Turime, palaikome ekonominius santykius su daugeliu iš tų valstybių ir tikrai jos uh, kentėtų, jeigu mes nutrauktumėm priekybą su tomis valstybėmis, bausdami jas už tos veiksmus, kuriuos jas vykdo Sirijoje. Tačiau mes to nedarome. Turiu pridurti, kad daug metų dirbau kaip žurnalistas, taigi norėčiau užduoti klausimą nesumenkinat viso to, ką jūs pasakėte, bet tiesiog noriu paklausti jūsų, Kaip jūs vertinate kitą pusę, tas kitas pajėgas, kurios kovoja už tai, kas tai bebūtų, ar tai būtų Alepo laisvė, ar tai būtų Sirijos laisvė, ar tai, jie, kaip, kaip jie tai bevadintų, ką jie beketintų daryti, mm, kiek jie yra, ar tai atsakingi už papildomas mirtis, ar, ar, ar gali būti kažkas padaryta, kad. Mm, kad kažkokia tai įtaka būtų padaryta toms galioms, jeigu ten yra kažkokių ten tokių galių, ar, ar kad būtų galima padaryti kažkokią įtaką tiem žmonėms, bandant e, sustabdyti tą baisų konfliktą ir karą Sirijoje. Ačiū. Thank you. Um, Mr. Bashir, Amjad Bashir. Ponas Bashir. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau šiek tiek, bet e, ta informacija, kurią išgirdau, labai jaudina. Noriu padėkoti Jums už sunkų darbą, kurį atliekate ir linkiu toliau sugebėti jį atlikti. Noriu paklausti apie islamo vertybės, nes šie įvykiai vyksta islamo pasaulio širdyje. Mano supratimas apie islamo pasaulį yra toks, kad atimti gyvybę iš vieno žmogaus reiškia atimti gyvybę arba nužudyti visą tautą. Kaip aš suprantu islamo karo taisyklės, keliaudami jūs neturite teisės nei vieno medžio nukirsti ar nei vienos žalės numinti. Kas atsitiko su tomis islamo vertybėmis, 400 tūkstančių žmonių žuvo, milijonai pabėgėlių ir žmonės žūsta viduržėme jūros bangoje. Aš noriu paklausti dėl to, kad didžioji dalis žmonių dalyvaujančių kare atstovauja skirtingoms islamo pasaulio grupėms, sunitams, šitams, kitiems ir visi mano, kad Dievas yra jų pusėje. Mes visą tai jau išgyvenome per pirmąjį antrąjį pasaulinius karus, kuomet teigiame, kad Dievas yra su mumis. Taigi, kas atsitiko su islamo valstybėmis, nes būtent jūs esate <clears throat> pačiame tų įvykių sukūrėje susidurėte, e, matote viską kiekvieną dieną. Dievate <clears throat> kare, kuriam, kuriam e, vadovauja žmonės, esatės už tūkstančių kilometrų raginantis kilti į džihadą. Taigi, kas atsitiko su žmonėmis, išpažįstančiais tą gražų tikėjimą, e, kuris yra grindžiamas vertybėmis. Assalamu alaikum reiškia, aš sveikinu jūs taikoje. Tuo tarpu taikos toli gražu nematyti. Taigi, kas atsitiko, ponė Šakė? Labai ačiū. Ačiū, kad e, pasidalinote su mumis e, savo istorijomis, tačiau daugiausiai ačiū už jūsų atliekamą drąsų darbą šių dienų Sirijoje ir už tą riziką, už kurią jūsų kolegos sumokėjo pačią aukščiausią kainą. Tai tikrai labai jaudina. Žinokite, kad mes remiame jūsų pastangas, e, siekiant išgelbėti žmonių gyvybės. Ir jūsų pastangos turėtų priminti mums visą žmogiškumo jėgą ir stiprybę, ypač šiomis sudėtingomis dienomis. Aš turim minėję, kad visas kančias ir karas Sirijoje sukėlė žmonės. Aš e, net nenoriu kalbėti apie tai, kokia esu nuliūdusi ir kaip man gėda dėl to, kad e, Europos, Europa nepakankamai remia žmonės, kai išėjo gatves reikalaudami laisvesnės, demokratiškesnės visuomenės. Ir taip pat labai esu nuliūdusi dėl to, kad šiandien yra mažai parlamento narių šioje salėje. Žinau, kurie yra, tačiau manau, kad visi turi su istorija išgirsti. Kai kurie iš sėdinčių salėje galbūt po to tars nemažai karčių žodžių e, ir jie e, anksčiau rėmė Putino ir Asado režimus, tikiuosi jūsų netrikdysiu žodžiai, žinokite, kad jie stovauja nedideliai šio parlamento narių mažumą. Aš norėčiau, kad mes ne tik humanitarinę pagalbą teiktume ir žodžiais susimtume, tačiau ir kitų veiksmų imtumėmės jums padėti, nepasant to, kad priėmėme nemažai pabėgėlių, tačiau žinome, kad nepakankamai prieglopšius suteikiami e, <clears throat> taip pat ir per savo santykius su Turkijos minėjote Rusijos veto, e, veto jungtinių tautų kontekste ir dėl to taip pat apgalėstojame, tačiau veto teisė naudojamas ir ES ir iš tiesų neįtikėtina, tačiau Europa vis dar negali susitarti dėl bendros pozicijos Sirijos atžvilgių, nepaisant to, kad dedamos pastangos tokią poziciją patvirtinti. Mes raginame pradėti taikyti sankcijas Putino režimui po to, kai jo paėgos bombardavo taikius nekaltus civilius gyventojus, mokyklas ir ligoninės. Ir tas pasiūlymas buvo užblokuotas Italijos atstovų veto. Ir jūs uh, teisūs būdami pasipiktinę, aš taip pat tokia esu, mes galime tik tai toliau dėti pastangas, teikdami paramą taikiai opozicijai, užtikrindami paramos teikimą, taip pat ir iš oro, užtikrindami neskraidimo zonas. Visą tai, ką reikėjo padaryti dar šio konflikto pradžioje ir taip pat turime užtikrinti, kad tie, kurie yra atsakingi už smurtą ir žudimus, vieną dieną sulauktų atpildo ir aš tikiuosi, kad taip įvyks anksčiau ar vėliau. Jūs buvote nominuoti gauti Nobelio taikos premiją, aš nominavau jūsų organizaciją Sakarovo premijai gauti ir noriu kolegoms priminti, kad tokią galimybę dar turėsime kitais metais. Ačiū dar kartą, kad šiuo sunkiu metu atvykote pas mus. Ačiū, ponė Šakė. Aš esu labai dėkinga Jums ir kitiems užsienio komiteto kolegams, kad surizavote šios klausimus ir kad pakvietėte dalyvių, tiek daug. Pane Lokbilė, ačiū, kad atvykote šiandien pristatyti savo darbo, aukštai vertinti jūsų pastangas. Rengdamas šiam sustikimui, aš e, domėjausi, kas parašyta Wikipedijoje apie jūsų organizaciją. Ten radau ES valstybių narių ilgą sąrašą seminarių, kurios teikia jums paramą, tačiau pačios ES tame sąraše nėra, taigi kyla klausimas, ką jūsų nuomonė ES galėtų padaryti, atsižvelgiant į tas sudėtingas aplinkybės, kad e, galėtų jūs paremti e, visos ES vardu. Taip pat minėjote, kad nemažai jūsų kolegų buvo sunkiai sužeisti. Galbūt uh, E, kai kurios valstybės narės galėtų priimti jūsų kolegas pas save ir suteikti medicininę pagalbą, gydimą. Wikipedijos patikta informacija yra jums nemažai pažiūrima kritikos, pažiūrėjau, Rusija iškritikuoja dėl to, kad jūs <clears throat> e, išliekate neutralus pilietinėme Sirijos kare. Galbūt galėtumėte šį teiginį pakomentuoti, panus Epitidėjus. Aš norėčiau taip pat pasisveikinti su mūsų svečiais ir e, norėčiau atidėti į šalį politinius aspektus ir pabrėžti, kad šios organizacijos atliekamas darbas gelbstint žmonių gyvybės yra ypatingai svarbus ir nuspelno aukščiausio įvertinimo. Manau, kad e, pagristai jūs buvote nominuoti Nobelio taikos premijai gauti. <clears throat> Jūs esate įvykius sukūrėje, ar nemanote, kad e, esama galimybės e, evakuoti iš Alepo civilius gyventojus tam, kad e, jie nebūtų naudojami kaip žmogiški skydai, ar būtų įmanoma tai padaryti. Kitas klausimas. Girdėjau, kad įtariamas e, teroristiniais nusikaltimais Sirijos pilietis, kuris nusižudė, sėdėdamas Vokietijos kalėjime, priklauso jūsų organizacija. Ar galėtumėte šią informaciją patvirtinti? Ponas Korvin Mikė. E, Aš kalbėsiu lenkiškai, nes noriu, kad e, mane labai tiksliai išverstų. Prašau tą padaryti. Sveikinu Jūs atvykus Europos parlamentą, aukštai vertinu Jūsų pastangas išgelbėti žmonių gyvybės, tačiau kaip e, kolega ką tik minėjo, Jūs uh, Čia kalbėdami nuolat užsipuldinėjote Bašyro Al-Asado režimą, tai reiškia, kad jūs esate šališki šiame konflikte. Taip pat noriu pabrėžti, kad Alepe vyksta kovos dėl to, kad Sirijos demokratinė armija finansuoja JAV kaip ir Al-Nusra ir taip pat kaip ir Islamo valstybė, prieš kurį laiką dar buvo JAV finansuojama. Tai reiškia, kad šių įvykių priežastis yra JAF e, veikla, o ne Rusijos ar kitų valstybių. Taip pat noriu <clears throat> pabrėžti, kad esu Varšuvos sukilimo kritiku ir manau, kad e, Varšuvos sukilimo organizatorius reikėjo teisti, tas pats pasakyti ir apie Alepo sukilimą. Varšuvos sukilėliai neleido civiliams gyventojams išvykti iš miesto tam, kad galėtų už jų pasislėpti tą patį daro Sirijos demokratinė armija Alepo mieste, o mes privalome tuos žmonės gelbėti. Taip pat turime nepamiršti, kam slypi viso šio konflikto priežastis. Jeigu Sirijos demokratinė armija būtų kapitaliausia, tai tiek aukų nebūtų. <clears throat> Aš visuomet noriu priminti, kad e, kuomet sovietų remiami partizanai Lenkijoje pradėjo pralaiminėti mušius, tai rusai nuolat atsiųsdavo kokius nors visiškai nieko bendra turinčių žmonės, kad tos partizanus gelbėtų lygiai taip pat ir JAV elgesi. Tačiau galbūt greitų laikų mes tikimės, kad Alepas pasiduos ir Sirijoje įsivyraus taika. Priešingo atveju tos kovos tik tai užsitęstų. Nes aš manau, kad dabar didžiausias ir jos troškimas turi būti taikos grįžimas ir džiaugiuosi, kad e, Donaldas Trumpas jau paskelbė, kad daugiau nebefinansuos diktatorių nuvertimo procesų ir aš tikiuosi, kad tai leis sugražinti į Siriją taiką. Ačiū uždėmesi. Um, Ponas Mamikins. Ačiū, pirmininkė. Aš latviškai kalbėsiu. Rangus bičiuliai, svečiai. Bet koks eilinis žmogus. Ir aš suprantu, kad jūs rizikuojate savo gyvybės, kad išgelbėtumėte kitus žmonės. Mes, kaip Europos parlamento narių, galbūt neklausime, kas e, iš tikrųjų vyksta Sirijoje. Mes sėdime patogiuose kėdėse, gražiuose kabinetuose, net neįsivaizduojame, kas ten vyksta. Galima kalbėti dienas, valandas apie tai, vis tiek nesuprasime, kas iš tikrųjų vyksta Sirijoje. Aš norėčiau kai ko jūsų paklausti tiksliai. Skaičiau spaudoje kai ką, pavyzdžiui, The New York Times rašė, kad jūs gaunate paramą iš JAV, Jungtinės karalystės, Niderlandų ir taip pat nevyriausybinių organizacijų. Galbūt galėtumėte pasakyti, kas jūs finansiškai remia. Taip pat skaičiau, jog Kaip, norėčiau paklausti, kaip praktiškai jūs e, veikiate tose zonose, kuria kontro, kurias kontroliuoja Islamo valstybė? Kaip e, galite apibūdinti savo darbą ir kokiame pavojuje dirba jūsų žmonės kasdien? Mirėt Maginės. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai neketinau pasisakyti, atėjau balsuoti už kolegą, kuris negali atvykti į posėdį, išklausiau jūsų ir žinau iš televizijos reportažo apie jūsų darbą, taigi noriu pasakyti keletą žodžių. Vienas kolega pasiūlė sprendimas ir jos įveikiams. Manau, sprendimas yra supratimas ir pagarba. E, klausimas dėl islamo vertybių, taip pat e, religinių vadovų, bažnyčių vadovų vaidmuo ir e, krikščionių bažnyčių. E, ir mes klausime tų vadovų atstovų religijų, kaip padėti, bet jie prašė, kad mes jiems padėtume išvykti. Aš taip pat norėčiau sureaguoti tai, kas ką tik buvo pasakyta. Mes žinome, kas vyksta, bet sėdėdami čia tikrai negalime pajausti. Galbūt jūsų apsilankimas šiek tiek priartins realybę prie mūsų. Ir aš mačiau, kaip vaikai yra traukiami iš grįvėsių, maži visiškai vaikai ir tas siaubas tęsiasi. Aš paprasčiausiai norėjau pasakyti, kad e, išreikščiau dar kartą jums e, E, pritarimą, tai tarsi dar vienas e, pritarimo palaikymo balsas. Aš esu iš Airijos, e, Šiaurės Airija išgyveno daug sunkumų praeitie ir žinome, kad taiką labai sudėtinga užtikrinti. Labai daug reikėjo pastangų iš kitų pusės, kad mums Airijoje būtų padėta uh, užsitikrinti, kad ir uh, trapę taiką. Aš e, gimiau, kai sudėtinga e, situacija buvo, aš jau nebejauna ir džiaugiuosi, kad mano vaikai augdami to nematė, ką aš mačiau. Ir kol kas e, matome, kad dabar pas jūs nedaug dar to yra ir ačiū pirmininkė, kad leidote man pasakyti šiuo labai mums svarbiu klausimu. Dar uh, Anelyts. Ačiū su Anelys, esu iš Vokietijos, dėkoju, kad atvykote, džiaugiuosi, kad e, jūs e, palaikote glaudžius ryšius su kolegomis. Kolega iš Lenkijos labai šiurpų čia palyginimą pateikė su Varšuvos sukilimu ir taip pat teigia, kad humanitarinė pagalba tik tai prailgina krizę. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs tą humanitarinę pagalbą teikiate, nes Jūs e, užtikrinate žmoniškumą tokiu būdu, taigi Jūsų parama yra būtina ir dėkoju visiems, kurie dirba Jūsų organizacijoje ir teikia pagalbą. Noriu paklausti, kokias plėtinės visuomenės organizacijos Europos jūs remia. Pone Lokbiler kalbėjo apie tai, kad ES nėra pastebima. E, kaip teikiant jums paramą, tai galbūt per tas visuomenės organizacijas galėtume glaudžiau su jumis bendrabiauti ir jūs remti. Ponas Užtrevičius dabar. Who... Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju svečiams už pasisakymus turbūt labai sunku kalbėti apie neteisybę, brutalumą, e, nusikaltimus žmonijai. Ir tai yra susijęs su jūsų kasdieniniu darbu, bet yra ir tų, kurie tebesiekia toliau vykdyti tuos nusikaltimus. Ir mes žinome, kad jeigu už nusikaltimus nebus baudžiama, atsiras dar daugiau nusikaltimų. Uh, Ir Ir kartais e, savo neveiklumu tarptautinė bendruomenė prisideda tarsi prie to. Dvi pavardės - Asadas, Putinas e, - labai glaudžiai susiję tie du žmonės. Žinome, kad regionės e, tam tikros galios, jėgos susijusios su tuo teikia pinigus, ginklus nusikaltimų vykdytojams. Ir grupė toji nepasikeitė tikriausiai iki galo, jis, nes jis turi planą. Tas planas atneš dar daugiau mirčių ir griuvėsių. Gaila, bet tai bus, nes viskas taip ir vyksta kol kas. Klausimas apie nusikaltimus vietoje. Žinome, kiek žmonių žūsta. Ar kokia nors organizacija ar institucija registruoja, fiksuoja tuos nusikaltimus, kad tada, kai ateis laikas, tarptautinis teismas galėtų e, pareikalauti, kad galėtų nubausti tuos, kurie yra kalti. Ar jūs uh, fiksuojate, turite sąrašą tokių nusikaltimų ir aukas, kurie sumokėjo didžiausią kainą už tos nusikaltimus, tai yra savo gyvybė. Ir kas yra institucijos ar organizacijos? E, dėkoju. Nemažai buvo išsakyta pastebėjimų, klausimų, kas norėtų atsakyti. Prašom. Labai ačiū, aš nelabai gerai kalbu angliškai, tai prašau kantrybės. Pirmiausia, klausimai. Jūs minėjote tai, kas įvyko Groznėje. Aš chemiją studijavau, aš chemijos ties inžinierius esu. Ir e, žinau, kad tai yra karinis ir politinis klausimas. Mes ne viską iki šiol suprantame iš to, kas vyksta. Ir e, aš nežinau, ar viskas bus kaip groznėje, jeigu ale, ar alepe taip neatsitiks, kai buvo o, gro, groznė. Nežinome, kad Homsas, Damaskas, Alepas Dėl e, gal panašiai bus su civilių gyventojų išvedimu. Apie sprendimus ekonomiką, ES veiksmus. Aš manau, kad tai labai svarbu, nes Sirijos žmonės neprašys ne vienos šalies, kad kovotų kuri nors šalis už mus. Mes sutinkame dėl to Mes nenorime, kad kažkas kovotų už mus, bet yra daug sprendimų ekonominių, politinių, yra daug uh, būdų spausti režimą Rusiją, kad nebežudytų civilių vaikų. Ir matėte Alepe, kas viskas vyksta, kai režimas paėmė tam tikras teritorijas, moteris vaikus matėte. Ir daug tokių žmonių yra, daugiau kaip 200 tūkstančių. Prieš dvi dienas daugiau negu 10 tūkstančių žmonių pasitraukė iš Damasko prieigų į kaimo teritorijas ir yra uh, nedaug galimybių. Tie žmonės negali likti savo namuose, savo žemėje, negali tos teisės savo sitikrinti, jie turi išvykti. Mirtis arba pasitraukimas iš savo miesto, iš savo namų. Jūs turbūt neįsivaizduojate to. E, jūs Prieš 15 metų tikriausiai prisimėte, kas buvo Londone, kas Airijoje, kitose šalyse vyko. Bet mes uh, galvojame, ką jūs darote. Mes norime, kad nebebūtų žudomi civiliai. Žinome, kad tęsiasi mūšėsi daugybė žmonių miršta. Kitas klausimas - islamo vertybės. Aš nenorėčiau daug kalbėti apie religiją, bet noriu pasakyti, kad islamo vertybės nepasikeitė, tačiau musulmonai pasikeitė. Islamo principai, mūsų tikėjimas. Jeigu išgelbėjai vieną gyvybę, išgelbėjai žmoniją, taip mes, e, baltieji šalmai, tuo vadovavomės principu, siekdami apsaugoti gyventojus apie paramą, kas mus finansuoja. USAID, Jungtinė karalystė, Niderlandai, e, Vokietija, Danija. Jie, tos šalis remia mus, e, finansuoja mūsų e, veiksmus, transporto priemonės, kitas priemonės teikia. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad kitais metais siekiama mus pateikti kaip kandidatus Nobelio premijai Mes norime, kad būtų išgirstas mūsų signalas. Jeigu nors vienas iš jūsų paremsite mus, išgirsite mūsų uh, kalbėjimą apie tai, kad reikia išgelbėti gyvybės, tai bus gerai. Bet mums reikia dabar, kad būtų veikiama, kad būtų apsaugoti civiliai uh, Sirijos žmonės. Klausimas dėl karo nusikaltimų. Per uh, pasarusius trejata metų mes uh, užfiksavome uh, Sirijoje, pavyzdžiui, chlorino uh, naudojimą, kasetinių bombų naudojimą ir mes viską fiksuojame. Ir taip pat šiaurėje, Alepo šiaurėje buvo užsipulta vilkstinė. Mes iš Sirijos į saugumo tarybą teikėme informaciją apie tai, bet kol kas yra laukiama, e, e, kas, kad būtų galima nustatyti, kas yra žudikas, dėlsiama. Tiek trumpai, ačiū, galbūt kolega e, dar atsakys į kitus klausimus. Dėkoju. Ačiū, ar norite dar kažko paklausti? Gal jūsų delegacijos vadovas nori pasisakyti, prašom. Prašom. E, piliečių apsauga yra vienintelis šviesos spindulys toje baisioje situacijoje Sirijoje. Tai yra geri žmonės, kurie bando išsaugoti kaip galima daugiau žmonių, kaip galima greičiau, kurie nes, nesisaisto su jokia politinė kryptimi ir taip pat nesigilina į tai, kokios politinės pažiūros tų, kuriuos jie bando išgelbėti. Per šešerius metus niekas nesima realių veiksmų siekiant išgelbėti žmonės. Mes esame vieninteliai, kurie imamės realių veiksmų ir bandome išgelbėti žmonės, nežiūrint politinės padėties. žmonės bėga iš tam tikrų teritorijų dėl režimo ir sąjungininkų agresijos ir mes veikiame, e, siekiame pasiekti, kaip galima e, greičiau tas vietas ir išsaugoti gyvybės. Mūsų darbuotojai, savanoriai rizikuoja gyvybėmis, kad išgelbėtų kūdikį, moterį, vaiką iš griuvėsių. Kartais žmonės bėga pasitikti mirties, savo mirties tam, kad išgelbėtų, išgriuvėsių tuos nekaltus civilius gyventojus. E, šie drąsų žmonės bėga pasitikti mirties ir jie tą daro negalvodami apie politiką, apie kažkieno darbo tvarkę. Jeigu yra kokia nors pastanga ar projektas, kurią, e, kurį galėtų paremti e, kitos šalis, tai būtų parama mūsų organizacijai. Mes didžiuojame savo darbų, bet nesidžiaugiame, kad turime jį atlikti. Uh, Mes kasdien norime, kad mums nebereikėtų to daryti, ką darome. Kol bus vykdomi anskridžiai, kol matysime agresiją, mes turėsime dirbti toliau e, šautuvo ar pabūklo garsas skamba garsiausiai Sirijoje ir vienintelis būdas užsitikrinti ateitį Sirijoje yra sustabdyti šią agresiją. Ačiū. Well, well, thank you very much to your delegation. Labai ačiū jūsų delegacijai iš apsilankymą. Man atrodo, aš iš kolegų išgirdote, jog mes tikrai žavimės jūsų altruistišku darbu, jūsų, jūsų kolegų, kad išsaugotumėte žmonių gyvybę šioje sudėtingoje situacijoje. Aš galvoju apie e, Džiau Koks, mūsų būsę kolegę Junktinė karalystėje, kuri buvo prieš keletą mėnesių nužudyta. Ji dirbo su jūsų organizacija, ji norėjo, kad jūs būtumėte kandidatai taikos premijai gauti. Ir Aš prisimenu, kad ji pradėjo savo karjerą Europos parlamente. Mes jums esame dėkingi. Aš vadovauju komitetui, kuris atsakingas už humanitarnę pagalbą ir mes sieksime padėti E, jums ir žinau, kad daugelis kolegų to nori. Žinau dar, kad ponas Tanokas nori tarti paskutinį žodį. Užsienio reikalų komiteto vardu norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti jums, kad atvykote jūsų pasakojimus labai sujaudino ir jeigu galėtumėte pasakyti, kaip mes galėtume jums padėti ir užtikrinti, galėtume kaip tai, kas ir joje mes sieksime tą padaryti ir aš galbūt matau pirmą kartą tokio mastro tragediją per savo gyvenimą šį baisų žmonių žudimą ir tikimės, kad konfliktas Sirijoje baigsis artimiausioje ateityje. Colleagues, let us start our... Kolegos, pradėkime svarstyti paskutinį darbos verkės punktą, tai yra balsuoti dėl uh, sutarimo, dėl partnerysės ir bendradarbiavimo sutarimo tarp ES ir valstybių narių iš, visus, iš vienos pusės ir Mongolijos iš kitos pusės. Mūsų pranešėjas yra kolega Hermitas Šolts. Ar jūs norėtumėte pasisakyti, prašom? Um, dear colleagues, I will not so long... Mėly kolegos, nedaug kalbėsiu, stengsiuos trumpai pasisakyti, tiesiog noriu padėkoti Jums visiems už aktyvų bendradarbiavimą. Darbas buvo organizuotas pasitikėjimo pagrindu, dabar kalbėsiu vokiškai. Kalbėdamas komitete atkreipiau dėmesį į tai, kad parlamentas nėra parengęs išsamos pranešimo dėl padėties e, šioje šalyje partnerėje, todėl dabar džiaugiuosi, kad toks dokumentas buvo parengtas ir visos frakcijos e, sutarė dėl jo, mm, nepaisant to, kad e, permainų procesų vyksta labai prieštaringai. <clears throat> Apibendrinamas noriu pasakyti, kad Mongolija iki šiol savarankiškai žengė savo vystimosi keliu, nepaisant savo turimų galingų kaimynų ir pakankamai e, arti yra prie konfliktinių regionų ir todėl reikia tai aiškiai ir aukštai įvertinti. Mes tačiau pateikėme savo rekomendacijas dėl sričių, kuriuose mūsų manimų reikėtų imtis tam tikrų veiksmų ir kur ES galėtų skatinti ir remti permainas, <clears throat> turiuomenyje žmogaus teisų apsaugas, e, ekonomikos struktūros diversifikavimą, žmogaus teisės e, visuomenės dialogą skatinimą ir e, administracinių gebėjimų stiprinimą. Dar noriu paminėti vieną svarbų mano nuomonę dalyką pranešime atsispindi mūsų tarpusavio santykiai su Mongolija. ES nenori konkuruoti su Mongolijos kaimynais ir negali to daryti, tačiau vadovaujasi valstybių narių interesais ir vykdo atitinkamą politiką. Laukiant balsavimo aš nesitikiu ypatingų sunkumų. Manau, kad mes sugebėjome susitarti dėl priimtinų kompromisinių pakeitimų, o dėl visų kitų pakeitimų paprasčiausiai balsuosime ir nekantriai laukiu balsavimo rezultato. Ačiū. Ačiū kolegai Šolcui. Gal galėtumėm dabar jau ir balsuoti. Antras kompromisas. Kas už? Atsiprašau, taip visų pirma, dar elektroniškai turime balsuoti dėl rekomendacijos projekto su pakeitimais. Prašau balsuoti elektroniškai. Have, has everybody voted? Okay, I close the vote. It's adopted. Balsuoti baigėme, patvirtinta. Antras kompromisas dabar kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penkioltas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šešioltas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, sulaiko, priimta. Okay. Gal būtų galima balsuoti už e, visą bloką pakeitimų iki dešimto kompromiso? bus ir atskirų balsavimų, pavyzdžiui, aštuntame kompromise. 31. Aštuntam kompromise yra atskirų tiesiog e, atskiri e, balsavimai, bet mūsų frakcija yra už. Tiesiog balsavimai iš eilės neužims daug laiko. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, Atsiprašau. Turime sugrįžti prie trečio kompromiso. Čia dar yra du atskiri balsavimai. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tai dabar penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 31 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 32 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 33 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 10 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 42 atsimtas, 11 kompromisas kas už, kad prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dabar atskiri balsavimai. 46. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 48. Kas prieš, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 49. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 50. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 52 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta priimta. Dabar balsavimas dalimis dėl 65 pakeitimo. Pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas. Norite pasitikrinti gerai. Prašom. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 64 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 84. kas už, kas prieš susilaiko priimta. Še... 67. kas už, kas prieš susilaiko priimta. 68. kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 69. kas už, kas prieš susilaiko priimta. 17. kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 73 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 74 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 75 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 76 kas už, kas prieš, sus, priimta. 77 kas už, prieš, Priimtas 78 už, prieš, sulaiko, atmesta. Geriau pasitikrinkime. 78. Is open, but is closed. Balsuoti baigiame, atmesta. 80 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ta pati dauguma. 18 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 85 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 86 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 86. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13-13. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt šeštas atmes. At, 86 už. Devynioliktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 89, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 90 už, prieš susilaiko priimta. 91 už, prieš susilaiko priimta. 92 už prieš susilaiko priimta, 93 už prieš susilaiko priimta, 94 už prieš susilaiko priimta, 95 už prieš susilaiko priimta, 96 už prieš susilaiko priimta, 97 už prieš susilaiko priimta. 97 pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Priimta buvo. Trečias. Už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Šeštas už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigėme, atmesta pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, sulaiko, priimta, vienuoliktas už, prieš, susilaiko primta, pirmas už, prieš, susilaiko primta, antras už, prieš, susilaiko priimta. O dabar galutinis balsavimas dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Prašau balsuoti. Was... Balsuoti baigiame. Priimta 24 už, 3 prieš. Sveikiname kolega Šaras. Tuo baigiame šiandienos posėdį. Gerą vakarą.